frakcijos narė. Alde Guoja EPP ECR EFDD vardu buvo pateiktas prašymas ir šitas prašymas buvo įtrauktas į protokolą ir jeigu niekas nepaprieštaraus, tai pasiūlytos kandidatūros užims vakuojančias vietas. Dėl pakeitimų susijusių su